Um, good afternoon, ladies and gentlemen. Before I... Uh... Labą dieną, ponios ir ponai. Prieš prašydamas patvirtinti darbo tvarkę, norėčiau uh, pasi, pa, paklausti, ar visi turite balsavimo korteles. Jeigu ne, tai paprašykite savo padėjėjo, kad jis nubėgtų atnešti, arba kažkaip kitaip pasirūpinkite kortelę gauti, kažkas jau neturi. Taigi visi pasirengė, visi turi balsavimo korteles, galime pradėti posėdį, tvirtinam darbo tvarkę. Pirmiausia, noriu atsiprašyti mūsų pirmininko vardu, jis yra Vašingtone, e, ten dalyvauja posėdžiuose dėl transatlantinio dialogo, pirmasis vicepirmininkas e, taip pat negalėjo atvykti. Taigi pirmininkausiu aš, tikiuosi, kad prieštaraujančiųjų nėra, nes galimybių tą daryti beje taip pat nėra jokių. Noriu atkreipti dėmesį, kad septintasis darbų tvarkės klausimas nebus svarstomas. Ir dabar mes kalbėsime vietoj šito klausimo apie viešuosius pirkimus, nors anksčiau buvo planuota 10 dieną apie tai diskutuoti, paankstiname klausimą. Taip pat žinau, kad visi, visi gavo laišką iš sekretoriato, kur pabrėžta, jog reikia susitarti dėl mm, klausimo dėl dešimtųjų metų. Jeigu nėra prieštaravimų, laikysime, kad darbų tvarkė patvirtinta. Džiaugiuosi, kad prieštaravimų nėra. Antrasis darbų tvarkės klausimas. Pirmininko pranešimai. Ir visi e, nariai yra įtraukti į sąrašus dėl raštų, kuriuos jie nori gauti. Taip pat, jeigu kažkas kažko negauna, reikia kreiptis į sekretoriatą. Noriu informuoti, kad komiteto posėdis yra transliuojamas internetu. Išskyrus uždarąją posėdžio dalį, po to e, pranešiu, kad įsigaliojo Lisabono sutartis, todėl e, mūsų įgaliojimai išsiplėtė. Na, aš čia turiu kalbėti atsargiau, kadangi mano partija e, ne, labai neužpyks ant manęs, vien dėl to, kad čia sėdžiu kaip komiteto pirmininkas ir kalbu būtent komiteto vardu. Taigi, pagal bendro sprendimo e, procedūrą mes e, dėl prekybinių reikalų spręsime, tai yra naujas puslapis mūsų parlamento. Manau, kad ateityje šis klausimas bus be galo įdomus mūsų komitetui. Siūlau kiekvienam pasinaudoti visais turimais įgaliojimais šioje srityje. Manyčiau, kad šiandien vėliau su komisijos atstovu mes apie tai diskutuosime ir bus aiškiau mums visiems. Kokios yra naujos mūsų komiteto įgaliojimų e, ribos, protokolai išdalinti, protokolą bus patvirtinti iki posėdžio pabaigos, jeigu nekils jokių klausimų. Jeigu klausimų turite, prašau apie juos posėdžio metu. Kol, e, o dabar ar turite kažkokių pastabų iš karto? Nėra. Kaip jau minėjau posėdžio pradžioje, pasitikrinkite, ar turite balsavimo korteles. Taigi daug dar laiko turime. Dabar ketvirtasis darbų tvarkės klausimas, antroji AKR šalių ir EB partnerystės susitarimo, kotonų susitarimo kitaip vadinamo, peržiūra. norėjau paklausti, ar pranešėjai, ar susiję kolegos šiuo klausimu norėtų kažką pasakyti prieš posėdžių. Pono Morero nėra. Gal šešėliniai pranešėjai norėtų tarti keltą žodžių prieš balsavimą? Ne. Džiugu. Dabar galime balsuoti. Pirmasis pakeitimas už. kas prieš, atmesta. Antrojisis pakeitimas, kas už, kas prieš, atmesta. Trečiasis pakeitimas, Ne, jis neatkrenta, kadangi antrasis nebuvo patvirtintas, taigi dėl trečiojo. Kas už? Kas prieš? Atkrenta. Tai atmestas. Ketvirtasis pakeitimas. Kaip suprantu, kit Dėl ketvirto ir penkto balsuosime kartu. Sako pirmininkas, tai ketvirtasis. Už, prieš, patvirtinta. E, penktasis yra suderinamas su ketvirtuoju, kas už jį, prieš, atmesta. Dabar ketvirtoji pastraipa. Čia turime žodinį pakeitimą. Ar kas nors prieštarauja, kad žodinis pakeitimas būtų pateiktas? Jūs turite tekstą prieš save, ar Daniel, norite e, perskaityti? Ne, prieštaravimų nėra. Taigi EPP frakcijos žodinis pakeitimas už, prieš, Patvirtinta. Dabar šeštasis pakeitimas atkrenta, septintasis pakeitimas. Socialistai ir demokratai paprašė balsuoti dalimis. Dėl pirmosios dalies balsuosime už prieš atmesta. Antroji dalis už, prieš, atmesta. šeštoji pastraipa, aštuntasis pakeitimas už, prieš atmestas. Septintoji pastraipa, devintasis pakeitimas už prieš susilaikė. Visuomet pamirštu paklausti, kasgi susilaikė, tačiau susilaikiusiųjų nėra, taigi atmestas. Balsavimas dėl nuomonės projekto, vardinis balsavimas, taigi Prašome balsuoti. Yes, okay, yep. Yes, we're in no rush, it's all right. Galima balsuoti. Visi balsavote. Kolega paprašo žodžio. Pone pirmininkė neturi balsavimo kortelės, ar galima būtų užfiksuoti, kad balsavau už, pirmininkas sako, jokių problemų. Taigi 11 plus 1 iš viso 12 balsų ir, jų, ir jų, jūsų aparatūra neveikia, jūs susilaikote. Taigi 3 kolegos susilaikė ir 12 balsavo žmonių, pirmininkas svarsto, 13 balsavo iš viso, vis dėlto 12 balsavo, 9 už, 2 kolegos susilaikė, 10 už. Niekas nebalsavo prieš, atsiprašau, dėl tam tikrų nesklandumų balsuojant. Pirmininkas atsiprašo. Taigi baigėme balsavimą šiandien. Galime pereiti prie penktojo klausimo. Priekybos apsaugos priemonės. Right. We now come to the point on trade defense. Dabar kalbėsime apie prekybos apsaugos atvejus. Svarbiausias dalykas, apie kurį pranešta komisijai, e, odinės avalinės e, importas iš Kinijos ir Vietnamo, peržiūra atitinkamų priemonių. Daugelis e, dokumentų jau buvo apsvarstyta gana išsamei komitete. 2006 metais buvo imtasi priemonių ir tada komitetas parengė laiškus atitinkamus komisijai ir tarybai. Dabar atėjo laikas peržiūrėti tas priemonės, nes jų trukmė buvo apribota dviejais metais. 2006 metais valstybės narės priešinosi tam tikriems dalykams. Neseniai įsigaliojo Lisabono sutartis ir tai reiškia, kad galbūt atėjo laikas prekybos apsaugos priemonės Europos Sąjungos e, padaryti skaidrę priemonę, kuri būtų priklausoma nuo teisės aktų o ne tik tai e, galvojant apie prieštaringus valstybių narių požiūrius. Mes turėtume e, naudoti šią priemonę realiu ir veiksmingu pagrindu. Taigi atėjo laikas apsvarstyti, kokia ateitis laukia ES prekybos apsaugos priemonių. Ir aš norėčiau pasiūlyti komitetui pakeisti savo požiūrį ir kaip galima greičiau pasiūlyti parlamentui e, imtis priemonių dėl, priemonių dėl įvairiausių verslo dokumentų, kurie nėra konfidencialūs. Dėl avalinės. Aš manau, kad komisija pristatys e, savo požiūrį, kuriame atsispindėtų supratimas ir sisteminės galimybės taikyti šias priemonės. Aš noriu pasakyti, kad tikriausiai daugumas iš jų girdėjote, kaip Kristofer Felner ir kiti kalbėjo apie šį klausimą, jis labai svarbus Europos Sąjungai ir kokie be būtų priimti sprendimai, aš uh, visuomet galvojau, kad turėtume būti atviri ir teisingi savo komitete ir aiškiai sakyti, ką mes galvojame. Aišku, kai kuriais atvejais nugalėjo valstybių narių interesai taikant priekybos apsaugos priemonės. Aš tikiuosi, kad komisija e, padarys atvirą apsamą apie tai ir apie tai, ką galvoja kai kurios valstybės narės, jeigu tai įmanoma. Dabar e, žodį suteiksiu komisijos atstovui. Stefan Dupré. Ponas pirmininkė, jūs žinote, kad avarinės klausimas yra labai sudėtingas, e, ypač iš antidempingo perspektyvos žiūrint. Jau pateiktas tvarkaraštis pirminių tyrimų, mes dabar pasižiūrėjome į taip vadinamą peržiūrą, vaigiantis terminui, e, dėl to, ar priemonės, kurios taikomos, turėtų dar būti taikomos tolesniam laikotarpiu ar ne. Šis atvejs buvo labai nuodugniai ištirtas tam, kad būtų galima pasižiūrėti į visus aspektus ir nustatyti, ar tikrai buvo dempingo atveju pagal atitinkamą reglamentą ir e, būtent žiūrime, ar dempingo praktika tęsiasi ar ne. Taip pat, ar nebuvo pažeisti tam tikri principai ir ar tęsiasi e, tam tikri pažeidimai. To buvo, tą buvo siekiama nustatyti. Žiūrėjome taip pat į bendrijos interesų aspektą. ir e, mes padarėme savo išvadas šiais klausimais. O išvados yra apibendrintos, išdėstos 86 puslapių dokumente. Man tikriausiai nereikia dabar išsamei apie tai kalbėti, bet galiu pasakyti, kad pagrindinės išvados būtų tokios. Dempingo praktika tęsiasi ir jūs žinote, kad tam tikri met metodai pagal PPO yra numatyti, kurie sudaro pagrindą, kaip apibriežti dempingą. Mes pasižiūrėjome į taip vadinamą šalies voko principą, taip pat kitus rodiklius ir mes iš tikrųjų pastebėjome, kad dempingo praktika tęsiasi. Taip pat įvykdyti pažeidimai yra, yra nukentėjusių dėl to ir importo dempingas neigiamai paveikė Europos pramonę. Taip pat mes pamatėme, kad e, ši pramonė e, siekia prisitaikyti ir užtikrinti savo galimybę gyvuoti net ir esant dempingui. Taigi, tyrimo išvada yra tokia. Būtų visai derama pasiūlyti pratesti atitinkamas priemonės dar tam tikram laikotarpiui, o dėl tokio laikotarpio trukmės, tai kad apsispręstume, mes Žiūrėjome, kiek e, gali jos trukti, kada reikia jas nustatyti, taip pat atsižvelgėme į prisitaikymo procesą e, ir buvo nutarta, kad turėtų pakati 15 mėnesių laikotarpio. Prieš tas priemonės patvirtinant reikia pasižiūrėti ir į kitus svarbius dalykus, kaip pavyzdžiui bendrijos interesai. Taip pat į tai, ar ta priemonė neturi neigiamo poveikio kitiems suinteresuotiems asmenims. Ir taip pat reikia nepamiršti vartotojų klausimo. Mes nustatėme, kad priemonės vartotojams beveik neturėjo jokio poveikio dėl kainų, pavyzdžiui kainos vartotojams yra nustatomos dėlė dalimi kitų e, principų, ne e, pagal sąnaudas vietoje, taigi neradome jokių rodiklių, kurie rodytų, kad vartotojai būtų paveikti labai. Ir mes dabar siūlome dar e, tam tikram laikotarpį pratesti priemonių taikymą, dėl to yra sutarta tarp valstybių narių ir šio pro, sustarimo patvirtinimo procesas vyksta. Ketiname jį e, paversti oficialiu sprendimu ir tai turėtų atsitikti per ateinančias keletą savaičių. Jeigu būtų konkrečių klausimų, tai galėtume mes dar papasakoti e, apie tai plačiau. Prašom. Kas nors turi klausimų? Danielį. Ja, Ačiū, ponė pirmininkė. Mėly kolegos, šis klausimas 133 e, straipsnio komitete buvo e, šis klausimas svarstomas. Man įdomu, kaipgi buvo padaryta ten ši išvada apskritai, kas ten buvo nuspręsta, ką komisija ketina artimiausių daryti, e, laikų daryti, kai kurios valstybės narės juk nori išlaikyti e, esamas apribojimus, bus, kas bus daroma su 133 straipsnio komiteto nutarimais. Be to, reiktų pagalvoti, ar Lisabonos sutartis turi įtakos priekybos apsaugos instrumentams. Man atrodo, kad e, aiškiai turi. Mes turėtume į teisėjų kurus procesus būti įtraukti. Taigi reiktų komisijos e, paklausti, kaipgi komisija EP ketina įtraukti į ateityje į antidempingo atvejų svarstymus bei kokiu priemonių čia imsis ir kaip ketinama stiprinti bendradarbiavimą tarp EP ir komisijos. Ar komisijos atstovas galėtų atsakyti į užduotą klausimą? Well, um... Avalinės atvejis, jo poveikis. Mes bandėme griežtai taikyti taisyklės ir ateityje, manau, taip ir turėtumėme daryti. Ir yra pagrindų reglamentas, kur aiškiai išdėstyta, ką reikia daryti. Ir tokiais atvejais, kuomet e, paliečiami įvairūs interesai, reikia bandyti kiek įmanoma tiksliau taikyti e, nuostatas ir išsiaiškinti, kokiais parametrais remiantis reikia tą atvejį vertinti. Ir dabar mes atlikome analizę ir dauguma valstybių narių patvirtino, kad geriausias būdas e, spręsti tokius atvejus yra griežtai laikytis reglamento ir paisyti jame išdėstytų techninio pobūdžio parametrų. Mes nuolatos konsultavome su parlamentu, tyrinėdami šį atvejį Ir mes suprantame, kad Europos parlamentas ir toliau domėsis juo ir rengėmės ir toliau jį su jumis konsultuotis, o bendrais brožiais kalbant, mes kalbame čia apie mm, platesnius procesus ir šitokie atvejai nagrinėjami pagal komito, komitetų darbo, komitologijos darbo metodą ir jie bus nagrinėjami tose komitetuose. Tikiuosi, kad tu atsakiau jūsų klausimą. Ačiū. Ar bus kitų klausimų? Jei nėra klausimų, aš pats turiu keletą klausimų komisijai. Pastarajame etape Vokietija, Malta ir Austrija nusprendė susilaikyti ir nebes, nebetesti pasipriešinimo priemonių noriu paklausti, kodėl tame posėdėje, tarybos posėdėje tos šalis nusprendė susilaikyti. Danielis tikriausiai taip pat žino, kad Vokietija nusprendė susilaikyti dėl to, kad už 15 mėnesių nustoja galioti, nusto, nustoja būti taikomi mokesčiai ir komisija pareiškė, kad nėra jok, jokių teisinių garantijų. Ar galėtumėte patvirtinti tai ir kokias, apie kokias garantijas kalbėjo komisija? Jūs kalbėjote apie taip pat vieną konkretų aspektą, apie tai, kiek tai kainuoja vartotojams. Kalbu apie, apie muito mokesčius ir kaip mažmenininkai įtraukia tuos mokesčius į gamybos linijai gamybos procesą, kad tai ne, neuždėtų papildomos naštos vartotojams krizės laikotarpio Europoje. Svarbiausia, kad nepamirštumėme Europos savalinės pramonės gyvybingumo, tvarumo. Ir nors kaina, kurią moka vartotojas, labai smarkiai neišaugo, bet e, avalinės pramonė turi nedidelį, skilas tai nedidelis laikotarpis, per kurį ją reikia įtraukti tuos papildomus atsirandančius kaštus ir tikriausiai paskui juos pajus ir vartotojai. Ar galite paaiškinti tai? Um, think, um... Taip. Nesu tikras, kad Vokietija, Malta ir Austrija pakeitė savo poziciją ir ir kad joms mūsų pasiūlymas jau nebeatrodo vertingas. Žinoma, pradi, pradicinė, sprašau, pradinė pozicija buvo tokia palaukti, kol bus įrodyti tam tikri faktai ištiriant šį atvejį. Ir man atrodo, kad mums pavyko įrodyti tai ir dėl to tos šalis galiausiai patvirtino savo nuomonę nes komisija mano, kad toks sprendimas buvo tinkamas. Ir iš tikrųjų mes paaiškinome viską, patikėme daug detalios informacijos apie šį atvejį. Tam tikri dalykai, kur, kuriuos žmonės svarstė, nepaaiškėjo iki pat e, vėliausių šios istorijos etapų, nes visos šalis, kurios pasisakė, bandė kiek įmanoma įtikinamiau pateikti savo argumentus. Vienas iš aspektų, kuris buvo neaiškus valstybėms narėms ir kuris išaiškėjo tik vėliau, pavyzdžiui, gaminių palyginamumas. Tų gaminių, apie kuriuos kalbame, palyginamumas. Ir praklausomai nuo to, su kuo, su kuo pasikalbėjai, sulaukdavai kitokios informacijos ir todėl buvo sunku surinkti galutinę tikslę informaciją. Bet man atrodo, kad buvo labai, parang, labai naudinga tai, kad galiausiai tokia informacija buvo pateikta, ji buvo aiški. Tai buvo svarbus dalykas, padės šalims apsispręsti. Taip pat reikia pasakyti ir tai, kad Vokietija, pavyzdžiui, nusprendė, kad Europos pramonė toliau turėtų dėti pastangas, bandydama prisitaikyti prie šios padėties. Ir Vokietija norėjo informacijos apie prisitaikymų proceso spartą. Tokią informaciją reikėjo surinkti gana vėlyvame e, šios istorijos etape. Ir valstybės narės, kuomet jos galiausiai įsitikino, kad toks prisitaikymo etapas reikalingas, tokią informaciją gavo, bet tai vyko vėliau. Kalbant apie poveikį vartotojams ir kiek tai kainuoja Aš dar kartą patvirtinu, kad vartotojai be, nepatyrė beveik jokio poveikio. Ir dokumentuose taip pat paaiškinta ir tai, kad importas, importo prekis tų, tie, tie muito mokesčiai atsiliepia importo prekiams. Ir tai taip pat yra mūsų taikytos, taikyto bendrijos um, analizės testo dalykas. Netgi nežiūrint į tai, kad buvo kai kurių negatyvių, kai buvo tam tikros negatyvios pasiekmes, vis dėlto kai, prek, kai kurios prekiams buvo pritaikytas pratesimas ir importuotojai nepatyrė jokių papildomų iš, išlaidų ar nuostolių. Ir viską apibendrinus susumavus, jeigu nagrinėjame ES e, avalinės importą, tai mano aptariamos priemonės e, yra aktualius 7 procentams rinkos. Uh, Iš tikrųjų buvo tam tikrų negatyvių pasiekmių, tačiau negalime pagristai teikti, nėra pagrindo teikti, kad, tai, kad ta, tas importuotojai jaučia testinį negatyvų poveikį. Importuotojai darė tam tikrą spaudimą mažmenininkams, kad mažmenininkai prisimtų dalį kaštų, bet kalbėdamas apie šį dalyką noriu grįžti grįžti prie savo minėtų skaičių. 93, procentai avaly, 93 procentams avalinės netaikomos tos priemonės. Ir kalbant apie avalinę, kurią siūlo mažmenininkai, tai aval, pri, prekės, kurioms buvo pritaikytos priemonės, e, sudaro labai nedidelę dalį visos pasiūlos. Taip pat reikia nepamiršti, kad kai kada gamyba iškeliama iš ES, iškeliama iš ES ribų, tač, ribų tačiau m, mažmenininkai dirba ES. No, I think that probably is unlikely, but, uh, uh, um... Na, vargiai taip gali nutikti. Danielis, prašom. Norėčiau išvengti nesusipratimų bei pažymėjusių iš ties gerai, kad komisija apsaugos priemonės nori pratesti, tačiau pat, patikslindu, ar įsigaliojus Lisabonos sutarčiai teisingai supratau, kad reikia kažkokių įgaliojimų, įgaliojimų perdavimų, kad šie apsauginiai muitai toliau galėtų. Ar esu teisus, ar bus dirbama pagal seną teisinį pagrindą ir jeigu reiks kažkokio vykdomojo rašto, e, tai reiškia, jog taryba mm, turėtų paprašyti EP e, kažtarti savo žodį bei įgalioti komisiją per pastarąsias septynes dienas to nebuvo padaryta, taigi noriu pasitikslinti dėl teisinio pagrindo remintis, kuriuo yra nustatomos šios apsauginės priemonės. Teisinės tarnybos atstovai yra, bet gal komisija atsakys. Na, jeigu teisinė e, tarnyba yra čia, tai gal jos atstovas ir pakomentuotų šią situaciją. Pone Gaučiu, prašom. Yeah, um, we have actually replied to this question. Atsakymė, e, e, e, kurį pateikėme. Aišku, kad 96 metų taisyklės galioja net ir įsigaliojus Lisabono sutarčiai, bet pats reglamentas gali būti keičiamas. Jeigu jis bus keičiamas, tai jį reiks keisti pagal naujas procedūras. Parlamentas funkcionuos kaip mm, vienas iš teisėkūros e, narių, tačiau dabartinėje situacijoje niekas nesikeičia ir pavieniai e, sprendimai toliau yra prieimiami komisijos remiantis esamą e, teisinę bazę. Pirmininkas. Tai atsako į mano klausimą dėl Vokietijos. Kaip Vokietija gautų garantijų dėl apsaugos priemonių, tų garantijų, kurias prašė. Taigi reiktų eiti mm, jai per visą tarybą, kad galėtų kažką pakeisti po 15 mėnesių. Taigi, jeigu mm, Vokietija nori, kad avalynės apsauginiai tarifai būtų panaikinti po 15 mėnesių, tai dėl to turės susitarti taryba. Ar teisingai suprantu? sprendimas, e, kurio įvedamos priekybinės apsaugos priemonės yra tarybos sprendimas, todėl šį sprendimą taryba ir gali pakeisti. Any, any Ar dar būtų klausimų? Galėčiau padėkoti, e, dabar tikrai norėčiau Stefan padėkoti. Jis dalyvavo tikrai eilėje uh, sustikimų, net ir neoficialių sustikimų parlamente, kur m, mm, paaiškino komisijos poziciją, nors ne visuomet mm, galiu pritarti komisijos pozicijai, kadangi esu laisvosios rinkos šalininkas. Ačiū Stefanui. Manau, kad komisija atsižvelgdama į Lisabono sutartį mm, glaudžiai bendradarbiausio mūsų komitetu bei e, konsultuocijos su mumis bei paaiškins, kodėl vienas ar kitas sprendimas buvo primtas. Taigi, Stefan, dar kartą ačiū tau. Is, uh, yeah. <clears throat> Next item is item six. <clears throat> Dabar šeštasis darbo tvarkės klausimas, kaip žinote, e, mūsų komiteto delegacija lankėsi Pamplonoje bei Madride. Tikrai e, daug ten e, pamatėme ir sužinojome prieš prasidedant pirmininkavimui, Ispanijos pirmininkavimui. Apsilankėme ten daugelį įmonių, kurios eksportuoja trečios, trečiojo pasaulio šalis. Norėčiau pono Kazak, kuris vadovavo delegacijai, mm, išdėstyti situaciją. Iš tiesų jūs esate šio komiteto narys. Ačiū, kad dalyvaujate mūsų šiandienime posėdį ir bus įdomu išgirsti, kaipgi jums sekėsi Ispanijoje. Ačiū, ponė pirmininkė, mėly kolegos. Jūs jau sakėte, kad Inte komiteto delegacijoje, viešėjo Pamplonoje ir Madride. Ten sustikome su Navaros federalinės žemės atstovais, taip pat su e, tų ministerijų vadovais ir atstovais, e, kurie e, yra atsakingi už tarptautinę prekybą Navaros regione aplankėme keletą didžiausių įmonių, e, kurios yra įsikūrusios Pamplonoje. Šios įmonės specializuojasi atsinaujinančių atnitaučios energijos srityje. Šio apsilankimo tikslas buvo pažvelgti, e, kokie iššūkiai yra iškilę įmonėms bei E, kokia bus Ispanijos pozicija per ateinantį pusmetį dėl tarptautinės prekybos. Ispanija juk kitą pusmetį pirmininkaus. Pabrėžiama, jog Ispanijos pirmininkavimas vyksta kertiniu momentu po to, kai įsigaliojo Lisabonos sutartis, naujas mūsų parlamento ir konkrečiai mūsų komiteto vaidumuo, taip pat keičia situaciją, bei reiks naujai bandyti gyvendinti priekybos politiką. Šis naujasis vaidmuo buvo polestas per diskusiją su Navaros parlamento pirmininku, su įmonių vadovais, diskusijose su tarptautinės prekybos ministru, su mm, valstybės sekretoriumi atsakingu už europinius reikalus. Ispanija ruošiasi pirmininkavimui bei turi labai ambicingą tikslą prieš akis. Ispanija ketina bandyti spręsti tuos susikaupusius klausimus, kurie yra patekę į tam tikrą aklavietę todėl ketinama labai energingai veikti, reaguoti, e, išjudinant situaciją, rodant iniciatyvą iš ES pusės dohos dėrybos čia minėtinos. Taip pat bus bandoma atnaujinti bei paspartinti dėrybas besivystančiamis šalimis dėl prekybinių susitarimų, aišku, daug dėmesio bus skiriama Lotynų Amerikai bei Viduržėmė jūros sąjungai, kadangi pirmininkauja Ispanija. Taigi visų šitų tikslų bendrasis vardiklis yra tarptautinė priekyba padaryti naudingų kovų su, tarp, su finansinė krize instrumentu, pasinaudoti priekybą kaip instrumentu išjudinti ekonomiką, stengtis stiprinti prekybinius bei kitokius santykius su trečiosiomis šalimis. Kas mums padarė įspūdį Navaroje? Pirmiausia, tai faktas, kad kaip Navaros regionas belaukdamas e, Kopenhagos viršūnių susitikimo ir galvodamas apie klimato kaitą vystėsi, kas buvo nuveikta atsinaujintančios energijos šaly, e, srityje, Akonija Energija ir MT Mūrės įmonės mes aplankėme. Viena iš jų yra lyderė vėjo energijos rytyje daugiau nei 200 vėjo jėgainių parkų. Ji pastatė visame pasaulyje. O Navaroje pasiekti tikrai stulbinantis tikslai 50 procentų visos šioje, e, šiame regione pagaminamos energijos yra išgaunamos iš atsinaujinančių šaltinių. Diskutavome apie tai, kokių sunkumų galima laukti, su kokiais sunkumais susidurėme santykiuose su trečiosiamis šalimis, kas trikdo priekybą, ką čia galėtų nuveikti parlamentas, kaip būtų galima supaprastinti, pagyvinti priekybą, kaip būtų galima pasiekti priekybą be sienų, kaipgi reiktų padėti įmonėms užmėgsti tiesioginius bei vaisingus kontaktus su potencialiais prekybiniais partneriais. Maničiau, kad visiems šis vizitas buvo labai naudingas, įdomus. Tikrai nekantriai laukiame kitais metais vyksiančio susitikimo su Ispanijos ministrais, konkrečiai priekybos ministru, kitais pirmininkančios šalies atstovais. Kalbėsime, kaipgi šios mm, ambicingus pirmininkančios Ispanijos išsikeltus tikslus įgyvendinsime. Savo plankose turite pakankamai išsame ataskaitą apie mūsų vizitą bei parlamento tarnybos parengta labai įdomų informacinį biuletenį apie pirmininkaujančios Ispanijos tikslus. Jeigu turite klausimų, mielai juos atsakysiu. Um, <clears throat> thank you, Mr. Kazak. Um, have we any questions? Ačiū, ar kas nors turėtų klausimų? Aš savo ruoštų norėčiau padėkoti Jums e, už pirmininkavimą delegacijai. Joje, kiek žinau, buvo septyni nariai, buvo labai sėkminga. Uh, delegaciją, nes e, dažnai žmonės e, prisijungia prie tam tikrų delegacijų ir paprasčiausiai nedalyvauja e, jų darbe. Aš daugiau kaip prieš 40 metų mačiau bulių lenktynės bėgimą Pamplonoje. Iš tikrųjų, jūs visai teisingai pastebėjote, kad Ispanija, kaip ir minkaus, suvaidins gana įdomų vaidmenį. Ir ar dar kas nors iš narių delegacijos yra, ne, atrodo, nieko daugiau nėra. Dėkui Jums už darbą dar kartą. Kaip suprantu, delegacijos apsilankimas Ispanijoje buvo iš tikrųjų labai labai sėkmingas. Dabar septintas darbo tvarkės klausimas. Ir toliau Kaip aš jums sakiau, klausimas laikinoji delegacija į e, Zagrebą Kroatijoje. E, šis klausimas nukeltas, o mes kalbėsime vietoj to apie naujus poslinkius viešųjų pirkimų srityje. Kova jau seniai dėl šių dalykų vyksta. Komitete vyko daug diskusijų, kiek aš dirbu tarptautinės prekybos srityje. Šis klausimas visuomet kėlė problemų, daug bendrovų negali patekti į rinką, ypač šalyse, kurios yra labiau nutolusios nuo mūsų, bet turi daug e, galimybių pasiūlyti Europos verslui. E, e, ši rinka sudaro 16 procentų ES BVP, taigi Viešiai pirkimai mums yra labai svarbus. E, Vidaus rinkos komitetas rengia pranešimą dėl šio klausimo. Daugelis, kaip sakiau, prekybos partnerių e, taiko sugriežtintą, pribotą viešų pirkimų politiką e, egzistuoja ir priekybos apsaugos priemonės ir kartais kai kas e, yra paprasčiausiai, kam neleidžiama dalyvauti konkursuose arba dalyvauti ten, kur e, sąlygos nėra tokios palankios. Galvojama, kaip pasaulyje padaryti šią sritį atviresnę ir taip pat pasižiūrėti, kas vyksta ES vidaus rinkoje, kad pasižiūrėtume, ar ES laikosi tarptautinių įsipareigojimų ir tuo pačiu metu ar neleidžia nesažiningai e, naudotis e, bendrąją rinką trečioms šalims ir užtikrinant, kad viešiai pirkimai vyktų pagal abipusiškumo principą. Kolegija, man atrodo, šiuo klausimu pasisakys pranešėja. ponė Hanslik. Ačiū, tikrai džiaugiuosi, kad galiu kalbėti lenkiškai. Ką tik pirmininko išsakytos mintis visiškai teisingos. Viešieji pirkimai turi milžinišką svarbą mūsų ekonomikai tiek nacionaliniu, tiek tarptautiniu lygmeniu. Labai teisingai pažymėjote, jog viešųjų pirkimų procedūros sudaro 16 procentų Europos BVP, taigi labai daug. E, tai reiškia, kad šioje srityje turime dar daug ką nuveikti. Vidaus rinka suteikia naujų plėtros galimybių viešiesiems pirkimams, o tarptautiniu lygmeniu situacija yra taip pat tobulintina. Susidarė įspūdis, jog mūsų tarptautiniai partneriai laikosi kiek kitokios nuomonės, kadangi kitos šalis pakankamai restriktyvios politikos laikosi viešųjų pirkimų srityje, tai ypač nesėkmingas sprendimas finansinės krizės akivaizdoje. ES eksportuotojai, eksportuotojai neišnaudojo viso uh, potencialo, kuris slypi viešuosiuose pirkimuose. Susidurime su plačiai paplitusią diskriminacinę praktiką. Ypač tai kenkia mažoms ir vidutinėms įmonėms, kadangi mažos vidutinės įmonės pasižymė į milžiniškų novatoriškų potencialų. Jos, pavyzdžiui, galėtų e, gauti viešųjų pirkimų užsakymus iš trečiųjų šalių, jeigu nebūtų ten e, diskriminacinių, diskriminacinių nuostatų, būtina jas peržiūrėti. Turime e, sustiprinti mūsų įmonių situaciją. Norėtųsi, kad susitarime dalyvautų e, visos pasaulio šalis, bent jau visos PPO narės. Situacija yra tokia, kad kol kas dėrybose daugiausia dalyvauja pramoninės valstybės. Ilgalaikėje perspektyvoje, manyčiau, visi nuspręsime, kad svarbu įtraukti kiek įmanoma daugiau šalių. Būčiau dėkinga, jei komisija informuotų, kaip vyksta dėrybos PPO dėl viešųjų pirkimų. Nepamirškime, kad vyksta ir dvišalės dėrybos su trečiosiomis šalimis. E, su Čile bei Meksika turime e, susitarimus, taip pat su Kareforum šalimis. Be to paskelbta, kad per bendrąją priekybinę politiką bus susidėrėta dėl naujų susitarimų ir ten bus paliesti viešieji pirkimai. Norėčiau pasiteirauti komisijos, ar ir kiek labai dabar esantis prekybos susitarimai apima socialinius bei aplinkos apsaugos aspektus. Baigdama, norėčiau Jūs informuoti apie rengiamą nuomonę iki sausio 8-osios ar vėliausiai sausio 11-ąją pateiksiu galutinį nuomonės projektą. 27-ąją sausio mm, diskutuosime dėl viso pranešimo. 29-oji sausio yra e, balsavimo pateikimų termino pabaiga, o balsavimo komitete vyks vasario 23-ąją. <coughs> Dėkuoju. Dabar komisijos paprašysiu tarti žodį. Aš esu iš generalinio rinkos direktorato, skyriaus, kuris užsima viešaisiais pirkimais. Aš čia atėjau tam, kad galėčiau sekti diskusiją dėl pranešimo savo iniciatyvą, kuris yra rengiamas Kadangi mes esame čia, aš noriu pasakyti, jog pranešimas koncentruosis dėl e, vidaus rinkos dalykų, dėl to, kaip vidaus rinkoje taikomi, taikoma viešųjų pirkimų teisų ir pranešė ponė Riul pasakė, kad jį pirmiausia kalbės apie dvi teisinės problemas e, - viešieji e, ryšiai Ir antras dalykas, e, politikos e, susijėtos su Lisabonos sutartimi dėgymas į viešų pirkimų sferą. Daugelį šalių tokie klausimai kaip žalieji viešiai pirkimai, socialiniai, e, novatoriški viešieji pirkimai yra labai aktualūs dalykai. Ir aš atėjau čia tam, kad sekčiau diskusiją šiais klausimais ir esu parengęs nuomonę komisijos būtent šiais klausimais, tačiau aš negaliu jums pateikti naujausios informacijos dėl to, e, kaip dabar vyksta e, susitarimai, susitarimų rengimas su trečiomis šalimis, nes tai yra kitos skyriaus kompetencijos sėtis ir jeigu jums tai rūpi, tai mes galėsime e, surenkti sutikimą dėl šių klausimų kada nors kitą laiką. Aš jiems perduosiu jūsų pagėdavimus pranešėja. Tikrai puikus pasiūlymas. Jeigu perduosite mano klausimą atitinkamoms tarnyboms, e, būčiau patenkinta iš jų gavusi atsakymą raštu. Dėkui. Um, Susitarta. Norėčiau paklausti komisijos. Jūs kalbate apie vidaus rinką bei viešųjų pirkimų situaciją Europos Sąjungoje. Manyčiau, kad pasiekėme tokį laikotarpį, kai mūsų rinka yra pakankamai atvira. Ar mes galime ją dar labiau atverti, nepakenkiant vidaus rinkai? Kokia yra situacija dalyvauti viešųjų pirkimų procedūrose trečiosiuose šalyse. Kaip jūs e, sakėte, mūsų rinka yra labai atvira, ypač e, šalių, su vyriausybėmis tų šalių, su kuriomis yra sudaryti sutarimai dėl viešųjų pirkimų. Šiaip viskas priklauso nuo atskirų valstybių narių sprendimo, ar turėti santykių viešųjų pirkimų srityje ar ne su tam tikrais subjektais. Buvo kalbama apie Kinijos kai kurių bendrovų, pavyzdžiui, dalyvavimą statybose kai kuriuose valstybėse narėse. Tai yra diskusijos dėl to, ar reikia plėsti tam tikrų nuostatų taikymą kai kurioms trečiosioms šalims, bet dar kartą noriu pasakyti, kad aš e, šiuos klausimus jūsų perduosiu savo kolegai iš atitinkamo mūsų direktorato skyriaus. Mes Tik norime pasakyti, kad galbūt per kitą posėdį galėtų ateiti atitinkamas pareigūnas ir galbūt jūs galėtumėte pranešti pranešėjai apie tai, o mes pasirinksime įtraukti šį klausimą į darbo tvarkę. Ir aš dar kartą noriu atsiprašyti, sako komisijos atstovas. Aš pats asmeniškai esu susijęs su Rūrė pranešimu ir dabar ir aš būtent atėjau kalbėti, papasakoti jums apie vidaus rinkos dalykus, o dabar mes e, pasistengsime atsižvelgti jūsų pageidavimus ir suteikti jums tos informacijos, kurios norit būtent šiuo klausimu. Labai ačiū. Man atrodo, kad daugam iš mūsų rūpi labai šie klausimai, todėl mes ir papasakosime paprašėme šių dalykų, taigi aš tikiuosi, kad e, jūs susisieksite su pranešėjai ir per kitą posėdį mes jau gausime mums reikalingos informacijos. Gerai, ar dar kas nors nori ką nors pasakyti, jeigu ne, tai aštuntas klausimas. Ekonominės partnerystės susitarimai. Man atrodo, mes visi gerai žinome, kad dėl AKR ir ekonominės partnerystės tarimų vyksta tam tikri dalykai ir aš keletą jums dalykų noriu pasakyti, nes per praeitą kadenciją dirbau šioje srityje, taip pat David Martin ir gal dar yra kas kitas, taip pat Daniel, taip. Tie žmonės dirbo ekonominės partnerystės sutarimų srityje bet dar noriu pasakyti, kad tai yra susitarimai dėl prekybos prekėmis, ne kokie nors e, svarbus vystimosi klausimai. Tai yra prekybiniai susitarimai, ekonominės partnerystės susitarimai ir dėkoju e, sekretoriatui, kad užtikrino tą mūsų poziciją, nes mes su vystimosi komitetu daug dėl to kovojame, kas turi pirmumo teisę į tokius pranešimus. E, dabar dėl AKR yra pirma iš šešių e, darybinių grupių pagal regioną, tai yra Karibų jūros regionas. Ir nuo 2004 metų komitetas stebi, kaip yra sudarimėjami ekonominės partnerystės susitarimai su atitinkamomis šalimis. Vyko daug uždarų posėdžių, kur susitikome tiek su ambasadoriais, pilietinės visuomenės atstovais iš tų šalių ir šis komitetas dirba šioje srityje labai daug, o dabar paklausiu komisijos, kokia yra dabar būklė sudarant laikinuosius ekonominės partnerystės sustarimus ir kokia būtų tokių susitarimų ateitis. Ponas Trumke. Uh, um... Ačiū pirmininkė. keli komisijos direktoratai parengė dokumentą apie šių sutarčių padėtį ir 2009 metų. Šių metų spalio mėnesį šis dokumentas pasirodė ir kiek aš žinau, jisai buvo perduotas ir parlamentui. Ir jo, tos sutartys įsigalios gruodžio mėnesį. Norėčiau aptarti tai, kas pasikeitė pastaruoju metu Ir, pavyzdžiui, pirmiausia, kalbant apie Karibų regioną, kaip sakėte, susitarimas su šio regiono šalimis yra visapusiškas ir regioninis. Tačiau vienos šalies, truko vienos šalies parašo, Haičio parašo po šiuo susitarimu ir gavome naujieną, kad Haitis rengėsi netrukus pasirašyti tokį susitarimą. Dėl, dėl to, kad mes atsižvelgėme į tarifų koregavimus, kurių paprašė Haitis. Taigi ir įvyks pirmasis kariforumo susitikimas e, ekonominės partnerystės sutarčių kontekste jis turėtų įvykti kitų metų pradžioje, dar ne, neaišku kada tiksliai. Dar viena naujiena, kurią norėčiau pranešti, tai kad Fidži e, ramėjame, ramėjo vandenino regione taip pat pranešė, kad e, rengėsi pasirašyti laikinąją ekonominės partnerystės sutartį, kaip ir paponujo į Gvinėją neseniai tą pranešusi tačiau dar nėra numatytos tikslios datos, bet man atrodo, kad tai yra tiesiog praktinių, klausimų, praktinių detalių klausimas. Neturiu e, naujienų apie dar porą trūkstamų parašų. Rytų Afrikos bendruomenė, čia turiuomenį e, Gana, e, Namibija, Komorai ir Zambija bet tikimės, kad tos šalis mm, pareikš ketinimą pasirašyti netolimoje ateityje. Dabar dėl dėrybų, besisvenčių dėrybų dėl ekonominės partnerystės sutarčių ir kokie klausimai dar svarstomi. Norėčiau aptarti dėrybas su vakarų Afrikos valstybėmis, jos yra ne, nemenkai pažengusios. Tačiau yra aišku, kad nežiūrint visų dedamų pastangų, e, spalio mėnesio pabaigos terminas ne, buvo praleistas ir tikriausiai šiais metais tų dėrybų nebaigsime, bet tikimės išlaikyti e, įgytą pagreitį ir baigti dėrybas ir pasirašyti sutartis 2010 pradžioje. Žinau, pirmininkė, kad neturime daug laiko, tuo ir baigsiu savo pasisakymą. Tik noriu akcentuoti, kad mes suprantame, jog svarbu dirbti ekonominių partnerių susitarimų klausimų ir ne tik šiame forme, bet taip pat ir susinteresuotų šalių atstovais. Ir 2010-iesiams numatyta nemažai e, seminarų š, šių sutarčių klausimų tose, to, to regiono šalise, su, kuriais, su kuriamis pasirašomos sutartys. Daniel. Ačiū, turiu vieną klausimą. Kaip buvo, paskir, kaip buvo paskirtas komisaras Dekurt, keliose laikrašiuose sakiau, kad paskirtasis komisaras praeitie daug dėmesio skyrė besivystančioms šalims, todėl galima tikėtis, kad EPS rytyje reikalai pajudės ir čia dabar e, pacituosiu iš atminties reikalai pajudės, nor tuo tarpu, kai jo pirmtakė ponė Ešton čia nieko nenuveikė. Taigi, ar iš ties e, pastarai pusmetį ekonomikos partnerystės susitarimų srityje nieko nenuvyk, nenuveikta, žinome, kad vyksta dėrybos, dėl kažko susitarėme, nesusitarėme, tačiau konkrečių pažangos ataskaitų nėra ar ketinama rimtai imtis dėrybų, ar jos bus atnaujintos, sustiprintos, apskritai ką ketinama daryti, ar paprasčiausia bus laukiama, kol baigsis dabartiniai EPS ir bus derimasi dėl naujų. Ačiū. Well, like Daniel... Davidai. Development. Kaip ir Danielis, aš norėčiau, kad vyktų pažanga dėrybų dėl EPS klausimų, kad jos būtų pasirašytos. Uh, Ir aš turiu klausimą komisijos atstovui. Aš tikiuosi, kad komisija yra pasirengusi, pa, pa, laikosi tinkamos strategijos, kad Afrikos valstybės, pavyzdžiui, nėra stumiamos pasirašyti tų sutarčių, kol dar tos sutartys nėra iki galo parengtos. Aš tikiuosi, kad jos gauna visą reikalingą informaciją apie tai, kas yra EPS. Ir kaip pavyzdžiui, remiamasi patirtimi, kaip e, funkcionuoja sutartis su Karibų regionu. Pavyzdžiui, aš žinau, kad praeitą savaitę buvo informacijos apie Angolos atvejį, o kalbant apie Karelą Deguchtą, jo paskirimą ir jo komentarus, tai jis minėjo, kad APS yra priekybos ryties susitarimai, tačiau jisai be, berots ir pažymėjo, kad nė, nėra būtinybės nepagristai skubėti. Uh, No further... Jeigu nėra jokių kitų klausimų, tai prašau. Uh, you, uh, uh, yes. Ačiū pirmininkė. Aš taip pat norėčiau pasakyti apie praeitos savaitės įvykius, apie padėtį Ruandoje ir apie tai, ką mes pasakėme apie EPS. Atsižvelgianti tai, kad susitikimas vyko Ruandoje. Ir ta šalis pas, pasirašė susitarimą, bet, ne, bet to nepadarė Angola ir todėl susidarė labai keista padėtis. Sadek pasirašė susitarimą. Taigi viena iš trijų nedidelių e, Sadek asociacijos valstybių pasirašė uh, susitarimą. Ir kuomet įvyko, buvo, įvyko posėdžio atidarimas, vienas iš mūsų vienas iš atstovų dalyvavusių susitikime pareiškė, kad jiems sunku, nes jie, jų prekes negali konkuruoti su Europos gaminiais ir kad e, jiems reikia priekybos paramos priemonių, kurias taikytų Europa pagal tuos naujus susitarimus. Ir paskutinį kartą, kai lankiausi Ženevoje e, komitete, ten pranešta, pavyzdžiui, kad iš Namibijos gauta žinia, iš Vinhuko gauta žinia, kad Europos, Europoje pagaminti gaminiai yra pigesni už vietoje Namibijoje pagamintus gaminius. Ir tai yra Na taip yra dėl eksporto subsidijavimo, kurį taikome savo gaminiams. Man pačiam nepaliko didelio įspūdžio komisijos atstovo komentarai, nes ten buvo direktorius Thompsonas, kuris kalbėjo. Aš pasigendu aiškios komisijos strategijos. Bijau, kad dėja taip yra, kad nėra aiškaus žinojimo, kaip elgtis su EPS manau, kad reikia dirbti keliomis kryptimis. Visų pirma, užtikrinti stipresnį, svarbesnį Europos parlamento vaidmenį. Reikia, kad mums būtų suteiktas. E, įtakingesnis konsultacinis vaidmuo, kalbu apie komisijai suteikiamą mandatą dėl tų sutarčių. Taip pat mums, turi, mums reikia galimybės e, pasisakyti dėl įvairių straipsnių, dėl kurių deramasi. Pagal, mes, aišku, turime teisę teikti pritarimą pagal Lisabonos sutartį. Ta, kitas dalykas. Su AKR valstybėmis dėl tų sutarčių reikia dalytis, dalytis konstruktyviau. Čia turiu omeny įvairias procedūras ta, pavyzdžiui, žemės ūkio klausimų, eksporto subsidijų klausimų. Tam tikra dalimi šie visi klausimai turėtų būti paketo dalis. Kalbant apie AKR ambasadorius, kurie dalyvavo praeitą savaitę susitikime, aš manau, kad mums reikia pakalbėti apie tai, kaip dėrėti su tų šalių atstovais, kaip su jais kalbėtis, nes jiems dažnai atrodo, kad to, tos ekonominės partnerystės sutartys yra kažkas, kas jiems turi būti tarsi primesta, o ne kažkoks tai pasiūlymas, sąrašas, iš kurio jie gali kažką rinktis. Kad, kad tai yra galimybė jiems patiems padėti išspręsti kai kurios klausimus. Yep. Ačiū, prašau. Merci, Monsieur le Président. Euh, une question euh, sur euh, le, la, la commissaire. Euh. Ačiū, ponia pirmininkė. Turiu vieną klausimą. Baronienė Ashton, kuomet jį paskutinį kartą lankėsi mūsų komitete, aiškiai pareiškė, jog komisija svarstys galimybę ta taikyti lankstesnį požiūrį, kalbu apie nuostatą dėl vietos, pri, dėl vietos pripažinimo, dėl prekių pripažinimo vietoje. Noriu sužinoti, ar ta nuostata taikoma, kalbant apie EPS. Aš nebuvau pats Luandos konferencijoje, bet darau prielaidą, kad buvo labai agituojama už Kopenhago susitikimą, buvo pristatyti ten svarstomi klausimai, tai yra miškų atauginimo ar kiti. Uh, Noriu paklausti, ar komisija turėjo rimtų ketinimų įtraukti klimato kaitos klausimus į EPS susitarimus, ypač kalbant, pavyzdžiui, apie technologijų perdavimą. Kalbu apie prekybos politiką, kad ji gali arba spaštrinti klimato kaitos problemą, arba padėti kovoti su tą problemą. Ačiū. Pats turiu porą klausimų komisijos atstovai. Jūs labai trumpai aptarėte ir kari forumą. Ar galite aiškiau papasakoti, kaip viskas vyksta, kuriant kari forum sustarėme numatytas institucijas? Dar vienas dalykas. Mūsų komitetas ne, negavo informacijos apie uh, Mm, tai, ko, kokiame etape dabar yra JPA. Taip pat noriu paklausti, kokie darbai numatomi, kokios darbų tvarkaraštis numatytas 2010 metams, kalbant apie uh, laisvos priekybos sutarčių blokus. Numatoma juos tarsi sujungti vieną. Ar realistiška yra to tikėtis? Thank you, uh, Mr. Chairman. Thank you um, uh, to all the honorable members. Ačiū, ponė pirmininkė. Įdomių klausimų sulaukiau, tačiau kai kurios iš jų teks perduoti ponui Dohart, kadangi Tai labiau politiniai klausimai, kuriuos reikia diskutuoti su komisaru, o ne tarnautoju iš priekybos departamento. Kaip minėjau, tas informacinis dokumentas iš, bent iš dalies atsako į tuos e, spaudoje pasirodžiusius kaltinimus, esą e, vadovaujant poniai Eštont nieko nebuvo nuveikta. Iš ties Kai kurie faktai prieštarauja tokiam sudarytam įspūdžiui, kurį susidarėte skaitydami kai kuriuos straipsnius spaudoje. Žinoma, šią diskusiją jums reiktų vesti su busimuoju komisaru ar komisare. Kaip suprantu, paskirtasis komisaras jau yra padaręs kai kurių pareiškimų, išsameu apie tai padiskutuosite su juo per klausimus, tačiau tikrai komisija neketina pernelyg spausti trečiųjų šalių dėrėtis dėl EPS. Manyčiau, kad bus tesiama komisarės Ešton pradėta linija. klausimai apie, dėl to, kas buvo kalbama per bendrąją parlamentinę asamblėją, ką čia komisija galėtų pasakyti. Manome, kad EPS procese yra galimybių kovoti su nesažininga konkurencija, ar tiesiog sakant, konkurencijos skirtumai. Yra priemonių, kurios e, panaikina esamus skirtumus. Panašiai subsidijuoto eksporto problema mums gerai pažįstama. Tai, žinoma, neapsiriboja tik EPS. Apskritai, e, jūsų minėto šalis jokių EPS priemonių kol kas netaiko. Taigi, čia partnerystės susitarimai atveria naujų galimybių panagrinėti situaciją ir kažką keisti, bet tikrai ne sąlygoje esamos padėties. E, konkretus klausimas apie komisarės Ešton taikytą lankstumą dėl specialios nuostatos. Čia tikrai įdomi problema ši nuostata tikrai nėra diskriminacinė. Ir ji nekliudo regionų integracijai, sakyčiau, priešingai. Regionai, su kuriais deramės, gali taikyti vienas kitam preferencinės e, sąlygas, e, e, kurios bus daug geresnės nei ES taikomos sąlygos tikrai ši nuostata nesikerta su regionų, mm, regionų nu, bendradarbiavimu ir mes nenorime užgniaušti regionų integracijos. Toliau aplinkos e, problema. E, laikinas EPS e, su Kamerūnu labai turi aiškių nuostatų dėl miškų, taip pat dėl aplinkosauginių produktų. Esame šį beitą pasiekę. Šis rytis mums aktuali. Mes tengiamės aplinkosauginį bendradarbiavimą kiek plačiau, kiek manoma plačiau įtraukti į EPS. Jūs klausėte dėl Karibų regiono EPS. Komisija yra susirūpinusi, jog bendra, bendra jungtinė institucija atsakinga dėl dėrybų su EPS dar nebuvo susitikusi. E, tikėjomės dešimtų metų pradžioje e, išjudinti dėrybas, tačiau esame visiškai partnerių rankose. Dokumentas dėl esamos padėties, jis buvo pateiktas per bendrąją parlamentinę asamblėją, tai jis atspindi, jis atspindi tas mintis, kurias mes išdėstėme savo informacinėme biuleteninėje. Kalbant konkrečiai, viskas visuomet yra įmanoma, galime kažko naujo padaryti, bet informacinis biuletenis, kurį mes parengėme, geriausiai atspindi esamą situaciją, o pačius naujausius įvykius aš pristačiau kiek anksčiau. Be to, ponė pirmininkė, norėčiau e, pakomentuoti dėl to, ar reali data yra dešimtųjų metų gegužė. Nežinau, praeitie šiame regione jau turėjome daug galutinių terminų, o čia galėčiau apsiribuoti labai techninį atsakymą ir ir atidėti at savo atsakymą. Aš noriu pasakyti, kad nesame tikri, kad gavome šį dokumentą, galbūt galėtume jų, jų, jį mums dar kartą atsiųsti. Kalbu apie dokumentą su visa bazinė pagrindinė informacija. Davidai. Dėkuoju, norėčiau dar sureaguoti e, į e, principą dėl palankiausių statuso šalies ir e, kareform ekonominės partnerystės sustarimą. Tai pirmiausia yra susijęs su kareform šalių grupe, kurios turėtų sustarti dėl preferencijų su tam tikromis šalimis, kurios prašo tų pačių teisių. Sutartyje apie tai daug nebuvo labai kalbama, bet jeigu Karibų jūros regionų šalys tą daro su JAV, tai kodėl negalime mes taikyti kaip ES to paties principo. Dar vienas dalykas yra Afrikos šalys, tos nuostatos gali būti naudingos plėtrai tų šalių vystimuisi, ne viskas turi būti galbūt automatiška, bet galima dėl to dėrėtis. Aš Nežinau, ar tai keltų problemų, bet e, mes turime e, reikalauti, kad mūsų komitetas nuolat gautų informaciją apie tai, kad žinotume, kaip komisija vykdo šį ir kitus aps, e, susitarimus. Pavyzdžiui, tada galėsime spręsti, kaip veikia ekonominės partnerystės sutarimas su tam tikromis šalių grupėmis. Taip, tai yra diskriminacijos klausimas. E, bet Afrikoje nėra didelių konkurentų, svarbiausių konkurentų. E, Europos Sąjungai dėl to tam tikros nuostatos ir net numatytos sutartyje su Karibų jūros regionu. Jeigu daugiau nėra klausimų, tai baigsime diskusijas juo, bet žinau, kad jis išliks aktualus ir kad naujasis prekybos komisaras dirbs e, daug šioje srityje. Dabar dėkoju Jums už tai, kad apsilankėte ir dar suri pasakyti, kad dėkoju Peteriui Balas, kad atėjo pas mus, jis mūsų senas draugas ir kad jisai e, išreiškė savo nuomonę dėl ekonominės partnerystės susitarimų. Dar kartą dėkuoju komisijai, o dabar devintasis klausimas, septintoji PPO ministrų konferencija, kuri vyko Ženevoje. Delegatų buvo daug, beveik 300. Oi, atsiprašau, sako pirmininkas, beveik 3000. Tai yra jau šio toks skirtumas. Jie atstovavo šimtą 150 šalių, svarbiausi dalykai - daugia šalė prekybos sistema, pasaulinė ekonominė krizė, kuri atrodo veikia mus visus. Ministrai taip pat pasižiūrėjo, kaip e, veikia PPO ir ar gerai funkcionuoja daugia šalė prekybos sistema. Be plenarnių sesijų dar vyko dvi darbo sesijos, kuriuose pasižiūrėta į PPO veiklą, Dohos e, programą, taip pat e, PPO veiklą augimo ir vystimosi srityje. Aš asmeniškai manau, kad kai, kuo greičiau susitarsime dėl PPO, tuo daugiau galimybių atsiras uh, Europos Sąjungai ir taip pat Afrikai išspręsti pasaulinio masto problemas, e, kurios dabar egzistuoja finansų pasaulyje ir taip pat veikia prekyba. Aš e, tikiu laisvą rinką ir laisvomis galimybėmis ir manau, kad prekyba sudarys mums sąlygas kur kas greičiau išbristi iš krizės. Mūsų delegacija buvo Europos bendrijų delegacijos dalis. Mes sustikome su Paskaliu Lami, e, vyko komisarės Ashton e, Fischler Bull. E, taip pat dalyvavome susitikimuose su verslos atstovais, nevyriausybinio organizacijų atstovais, ir ES e, profsąjungų atstovais. Aš manau, kad mūsų komitetas ateityje vaidins svarbu vaidmenį šiais visais klausimais. Mes jau turime e, gilias tradicijas šiame komitete e, vykti į susitikimus Ženevoje. Parlamentui atstovauja septyni nariai, Danielis yra čia bet dabar aš norėčiau vis tik tai paprašyti Piterio mums e, pristatyti šį klausimą. O po šio klausimo jau kitą e, klausimą svarstysime uždarame posėdėje. Dėkuoju, dėkuoju Jums už Jūsų švelnius e, ir malonius žodžius. Man malonu susitikti su šio komiteto ir kitais parlamento nariais kartas nuo karto. Buvo malonu susitikti su e, delegacijos nariais, taip pat pirmininku. Mes gerai aptarėme veiksmingai klausimus vietoje, nuoširdžiai kalbėjome apie šią konferenciją. Kas gerai? Gerai tai, kad E, konferencija vyko. Iš pradžių mes gal ir nenorėjome, e, kad viskas vyktų taip, kaip vyko, nes iš pradžių norėjome, kad konferencijoje būtų priimti svarbus sprendimai dėl pažangos Dohos darybų raunde. Kaip žinia, dėja, taip nevyko, kadangi 8 metų Liepa buvo padaryta tam tikros pastangos, bet uh, Dohos raundo dėrybos e, vis tik tai neįsisubavo ir šiame etape yra gana sunku pateikti prognozę dėl to, kada šis dėrybų raundas bus baigtas. Kaip žinia, didysis dvidešimtukas e, Pittsburgė rugsėjo mėnesį patvirtino, kad vienas iš tikslų yra baigti dėrybas iki 2010 metų dėrybų e, klausimas visiems yra aktualus, visi apie tai kalbėjo, tačiau nėra aiškiai. Nebuvo galima šiame etape priimti sprendimo oficialaus, tas buvo aišku, dėl to nevyko oficialios darybos dėl šio klausimo bet nacionalinės delegacijos e, padarė atitinkamų pareiškimų, ne pagrindinėse tribūnose, be ir iš to aišku, kad didžioji PPO narių dauguma nori, kad darybos dėl Dohos e, raundo baigtųsi kaip galima greičiau. E, remiantis tai tais rezultatais, kurių jau pasiekta, kad nereikėtų iš naujo pradėti svarstyti svarbiausių parametrų, dėl kurių jau buvo sustata per pastarosius septynerius metus. Aišku yra tai, kad svarbiausios e, prekybos e, šalis e, nėra pasirengusios žengti paskutinio žingsnio, ypač JAV. Jos norėtų dar pasidėrėti, rengti tolimesnių dvišalių susitikimų, kad išsiaiškintų, kokių nuolaidų gali tikėtis. Taip pat būtų teisinga pasakyti, kad yra ir kitų PPO narių, kurie 8 e, metų Liepą negalėjo pritarti siūlymams. E, tiems pasiūlymams, kurie tuo metu buvo pas, pateikti, bet e, ekspertai dirba ir toliau. Neseniai vyko rugsėjai prekybos ministrų susitikimas. ir e, darbas tęsiasi. Toliau bus nu, numatyta yra rengti panašų susitikimą per ateinančias savaitės. Iš tikrųjų, po dviejų savaičių vyks toks susitikimas, tikriausiai ir kitų metų pradžioje dar vyks e, susitikimų. E, šiais klausimais visi sutinka su to, kad 2010 metais jau reikia baigti darybas dėl Dohos, bet tam reikia svarbių pamatinių sprendimų. E, Galbūt tą būtų galima padaryti per pirmąjį dešimtųjų metų ketvirtį. E, Generalinis direktorius Lamy numatė, kad bus e, surenkta nemažai susitikimų tam, kad būtų galima e, vėliausiai kovą surenkti vieną svarbų, vieną iš svarbiausių sutikimų. Mes esame visiškai pasiryžęs siekti sėkmingos pabaigos Dohos raundo, bet e, kalbam apie tai, kad priekyba neprisidėjo prie krizės, bet ji galėtų būti viena iš priemonių, kuri galėtų tapti būdų iš jos išbristi. Todėl mes manome, kad bus išreikšta politinė parama, jau per pasarusius keletą mėnesių girdėjosi tokios paramos ir kad tikimės, kad visi žodžiai bus paversti veiksmais ir ES yra pasirengus taip pat prisidėti prie to. Jūs galite paklausti, apie ką buvo kalbama toje ministrų konferencijoje, jeigu ne apie Dohą. Pirmiausia, kalbėjome apie klausimus, kurie galbūt nėra tokie pastebimi, tačiau lygiai taip pat svarbus pavyzdžiui, kaip pasitelkti PPO ir spręsti dabartinės problemas pasaulyje. Be dovos galbūt reikia dar siekti kito tikslo, e, užtikrinti, kad nebūtų griežtinamos jau užsitikrintos liberalizacijos taisyklės. ekonominė padėtis yra, buvo prieš kurį laiką prasta, paskui e, išsiplėtojo krize e, ir kai kam kyla pagunda uždaryti rinką, su, padidinti muitų tarifus, tačiau atrodo, kad suprantama, jog E, svarbiausios prekybos šalis supranta, kad to daryti nereikėtų. Šalis tokios kaip Rusija, Argentina ir dauguma kitų PPO narių susilaikė e, nuo griežtinimo priemonių prekybos srityje ir mes tikimės, kad taip bus ir toliau. PPO išlieka svarbia priemonė e, šioje srityje, yra įkurtas stebėsienos mechanizmas, siekiame skaidrumo priemonių, taip pat numatyti galimybės siekiama aptarti atitinkamas e, skirtingų narių taikomas priemonės. Dar vienas dalykas e, E, siekiama, kad e, stebėsenos veiklos rezultatai suteiks peno diskusijoms G20 e, formate, taip pat, kad tai ir toliau palaikys įsipareigojimus, kuriuos priemė didžiojo 20-ko nariai. Buvo patvirtinta, kad remiamas stebėsenos mechanizmas, taip pat pabrėžta, kad būtina PPO nariams suteikti išsame informaciją apie įvairius priimamus žingsnius. Yra ir kitos PPO sritis, apie kurias kalbėjome susitikimo metu. Vienas iš sričių yra pasiūlymas sustiprinti politinės, po, priekybos politikos priemonių peržiūrą. Uh, E, kad tą galėtų atlikti partneriai, PPO narės galėtų pasižiūrėti vienos į kitų politiką taikomą prekybai ir ją įvertinti. PPO sekretoriatas yra atlikęs tyrimus dėl bendrosios prekybos politikos ir praktikos, kurią taiko PPO narės. Taip pat vyko diskusijos dėl to, kaip padidinti skaidrumą. Tai vėlgi yra klausimas, e, kurį visiškai remia Europos Sąjunga. Kaip žinia, Europos Sąjunga turi labai skaidrę politikos formavimo ir gyvendinimo politiką. Ir mes skatiname PPO visas narės užtikrinti panašų skaidrumo lygmenį. Taip pat vyko diskusijos dėl to, kokį vaidmenį vaidina e, regioniniai prekybos tarimai, preferenciniai sustarimai ir kaip galima juos sudarinėti tokiu būdu, kad nebūtų pakengta E, daugia šaliui liberalizavimui ir kaip jį būtų tomis priemonėmis galima sustiprinti. Mes galvojame apie ateitį ir e, nors kai kas sakė, kad E, su, kad reikia laukti, kol bus galima sustarti su dėl Dovos raundo, mes numatėme, kad vis tik tai reikėjo surenkti tą ministrų konferenciją ir ji iš tikrųjų buvo veiksminga. E, Ačiū. Norėčiau pasakyti mm, komiteto vardu, kad labai džiaugiamės jūs matydami čia. Žinau, kad Danielis dalyvavo ministrų susitikime, jis tikriausiai norės pasisakyti, bet pirmą kolega žadu. Merci, Monsieur le Président. Pour ma part, je n'ai pas pu assister. Ačiū, pirmininkė. Aš savo ruoštų nedalyvavau ministrų susitikime, e, nes dėja mano frakcija ten nebuvo atstovaujama. Taip pat norėčiau kai ką pasakyti, e, reaguodamas į jūsų išdėstytą to susitikimo pristatymą. Euh, Taigi, pirmininkė, noriu pasakyti, kad mes. Mums tai nesusidaro įspūdis, kad labai daug buvo nuveikta. Jūs susitarėte dėl tikrai nedaugelio dalykų. Ir turiu porą klausimų jums. Visų pirma, Iš pirmininko patikto apibendrinimo susidaro įspūdis, kad buvo pasiekta kažko. Tai... Bet juk mes nepakeitėme dėrybininko iš JAV pusės kirko pozicijos. Taigi norėčiau, kad jūs tai paaiškintumėte ir patvirtintumėte. Žinau, kad jūs pats daug tikėjotės iš kitos konferencijos ir tikėjotės, kad bus užbaigtas Dohos darybų raundas ir kad mums pavyks pasiekti didelės sėkmės. Ar jūs manote, kad taip ir bus, kad tas ciklas baigsis sėkme? Netgi savo pa parengtoje ataskaitoje jūs kalbate apie iššūkius atutinį prekyboje Kalbate apie finansinę krizę ir susijusias padarytas klaidas, aplinkosaugos situaciją, socialinius reikalus. Ir mūsų laukia taip pat daugybė iššūkių, kurie yra susijęs su tarptautiniais prekybos susitarimais dvi šalis ir daugia šalis. Taigi, atsižvelgiant į visą tai, ar jūs manote, kad mums pavyks pasiekti sėkmės Dohos raunde, ar galbūt atėjo laikas Europai apmastyti strategiją, visiškai pertvarkyti PPO ar bent nustatyti kitokią, visiškai naują darbotvarkę tai organizacijai, kad dėmesį gal, galėtume sutelkti kitas rytis, atsižvelgiant, pavyzdžiui, daugia šalės prekybos dėrybas. Pone Tūra. Ačiū, ponė pirmininkė, mėly kolegos, kaip Aldė frakcijos narys, turėjau garbę dalyvauti delegacijoje. Norėčiau konstatuoti, turėjome galimybę pažymėti Lisabonos sutarties dieną, taigi tą dieną, e, kurią įsigaliojo Lisabonos sutartis, susidarė man įspūdis, jog PPO e, puikiai suvokė, kad e, EP tapo pilnateisių teisėkuros komandos nariu, e, kyla klausimas, ar tikrai esame visiškai lygiai atstovaujami PPO, kaip lyginant su taryba, ar taryba neturi tam tikros pirmenybės e, prieiti prie e, informacijos Mes tuo tarpu turime laukti, kol komisija mus informuos. Taigi, parsivežiau namo tokį klausimą, kaipgi mums reiktų užtikrinti lygiai teisę atstovavimą bei užtikrinti geresnę prieigą prie informacijos. Kitas svarbus klausimas buvo komisarės Marianne Fisher Bowles e, pasisakymas. Ji aiškiai pabrėžė, jog Dohos dėrybų raundas nebus užbaigtas abejojama ir yra pakankamai politinės valios. Mūsų pirmininkas savo nuomonėje ir mes čia pa pažymime, kad e, kritikos buvo nemažai, kritikavo ne tik JAV ir būtent Vašingtonas e, paprašė bei pažymėjo kad besivystančios šalis turi daug daugiau pasiūlyti. Ar ateinančius keletą mėnesių mums pavyks kažką pakeisti, išjudinti situaciją, neaišku. Tačiau negalima teikti, jog Dohos dėrybos pralaimėtos. Tai būtų negerai. Mes, kaip parlamentas, turėtume užtikrinti, kad Dohos dėrybos vėl pajudėtų iš mirties taško. Verta siekti šio tikslo, kadangi daugia šalis susitarimas bent jau mano nuomonė ir daugelio komiteto narių nuomonė ir daug geresnis nei dvi šaliai susitarimai. Ar ES negalėtų tapti tarpininku tarp JAV bei besivystančių šalių? Ar nereiktų dar kartą padiskutuoti su komisija, kad ES pateiktų naujų uh, geresnių priemonių, pasiūlymų. Jie turėtų padėti e, sutaikinti partnerius, turėtų atityti tiek JAV, tiek besivystančių šalių interesus. Ta turėtume stengtis padaryti kitais metais, vietoj to, kad kaip kolega Žado ką tik sakė, jį palaidotume Dohos dėrybų raundą ir visas su juo susijusias viltis. Ačiū, Maiklai. Nežinau, ar iš tikrųjų lengvas įžiebti tokią, um, tokią ugnį jungtinių tautų e, kontekste. Daniel, ačiū. Taip pat turėjau garbę dalyvauti diskusijose, e, pamatyti visas kovas. Panašu, e, kad nieko naujo neįvyko. Kolega puikiai atspindėjo ten buvusias nuotaikas. Dabar šiek tiek apie mano įspūdžius. Pirmą kartą į PPO sustikimą vykau tuomet, kai jis vyko Hongkonge, buvo ilgesnis negu dviejų dienų. Prisimenu, kad e, kiekvieną dieną komisija mus informuodavo apie esamą diskusijų situaciją ir informacija buvo tokia išsami, kad nacionalinių parlamento atstovai, nacionalinių vyriausybių atstovai prašė EP narių leidimo dalyvauti šiuose diskusijose, kad gautų informaciją iš pirmų rankų. Taigi jau penktaisiais metais mes buvome taip puikiai informuojami kaip niekada, reiktų grįžti prie šios tradicijos. Iš tiesų, turi parlamentas gauti visą jam reikalingą informaciją, apie tai būtina diskutuoti visuomet, kai tik yra proga. E, geras keitimasis informacija padės tinkamai siekti tikslų. Aišku, parlamento ir komisijos nuomonė kartais išsiskiria, to neišvengsime, bet kai nuomonės sutampa, tai mums parlamentarams per diskusijas su parlamentarais iš kitų šalių, per diskusiją su nevyriausybinėmis organizacijomis, verslininkais, susivienijimais. E, buvo svarbu pabrėžti mūsų nuomonę ir gauti iš jų informaciją apie jų poziciją. Manyčiau, kad per kitą dėrybų raundą bent jau tais klausimais, e, kuriais egzistuoja sutarimas tarp EP ir komisijos, laikytumėmės bendros strategijos, keistumėmės informacijoje ir iki kito dėrybų raundo reiktų pasvarsyti, kaip komisija ir EP sustiprintų bendradarbiavimą, omenyje turiu tik tuos klausimus, dėl kurių sutarėme. Turime e, ruoštis Ženevai, manau, kad tiek komisijai, tiek parlamentui Ženevos sutikimas yra svarbus. Tačiau, aišku, pernelyg skubėti nereikia. Dėkui. Well, no points, that... Jei niekas daugiau nenori pasisakyti, noriu kai ką pridurti pats. Aš dalyvavau Hongkongo susitikime ir mes Mačiau tenai įvairių direktorato atstovų, ne tik prekybos, bet ir žemės ūkio. Ir susitikimas man buvo tikrai naudingas. Noriu mm, pratesti kolegų išsakytas mintis. Tai yra aptarti padėtį su JAV kai Deividas Gžės praėjusią savaitę pristatė kai kurias problemas dėrybose su JAV. Aš dalyvavau susitikime su Amerikos ambasadoriumi ir kitais JAV atstovais. Ir susidaro įspūdis, kad JAV šiuo metu turi tiek problemų viduje, kad e, žemės ūkio lobistai šalies viduje labai susuaktyvėjo, o ponas Mendelsonas, kuomet jis dirbo komisijoje, bandė pralaužti ta, tas dėrybas. Ar amerikiečiai tapo labiau, ar jie labiau užsidarė, jie siekė labiau apsaugoti savo žemės ūkį, ar mes visiškai pralaimėjome dėrybose su JAV. And... Ačiū už klausimus ir taip pat už pastebėjimus ypač už tuos, kuriuose džiaugiatės bendradarbiavimu tarp komisijos ir parlamento. Mes, aišku, darome viską, kad, kad ir naujoji komisija dirbtų taip pat sėkmingai. Daugelis pasisa dauguma pasisakiusiųjų akcentavo vieną dalyką ir klausė, ar reikėtų dar kažko tikėtis iš Dohos ir jei taip, ką reikėtų padaryti šiuo klausimu. Visų pirma, aš manau, kad mums nėra pasirinkimo, mes turime tiesiog siekti, toliau dirbti Dohos raundo klausimu. Manau, kad yra ne, neteisingų minčių. Do, spaudoje pasirodo labai daug straipsnių, kad esą vis mes einame regresuojame, einame atgal, bet iš tikrųjų taip ne, neįvyko. Aš noriu, žvelgdamas į istoriją, pasakyti vieną dalyką. Gato e, raundo istorijoje ir PPO istorijoje nei vienas raundas nebuvo užbaigtas laiku. Bet kita vertus, nei vienas raundas nesibaigė nesėkme. Taigi tikėkime, kad Dohos raundas netaps išimtimi. Dar vienas ekskursas į praeitį. Urugvajaus dėrybų raundas truko 8 metus, nuo 86 iki 94 metų. Ir tuo metu GAT, GATE buvo 120 narių. Dabar PPO yra 153 narės ir jos atstovauja daug didesnę šalių įvairovę ir, ir interesų įvairovę. Bet vis dėlto šią organizaciją toliau padiksia dirbti konsensuso pagrindu. Tai reiškia, kad net mažiausia PPO narė iš esmės turi veto teisę. Taigi galite įsivaizduoti, kaip sunku rasti kompromisus. Iškoti kompromisų tarp visų valstybių, tarp jų yra nuo pačių skurdžiausių, skurdžiausiai gyvenančių iki turtingiausių pasaulio šalių. Ir būtent todėl pa, galima paaiškinti tą vėlavimą. Aš išlieku optimistas. Manau, kad įmanoma užbaigti Doho sėkme ir kad taip ir įvyks ateityje. Davidas Ausalivanas taip pat minėjo anksčiau jūsų komitete įvykusias diskusijas ir svarbu JAF vaidmenį. Kaip žinote, 2008 Liepos mėnesį, kuomet jau tikėjomės proveržio ir JAV bei Indija ir Kinija nesutarė žemės ūkio srityje, iškilo nesutarimas žemės ūkio srityje ir dėl to dėrybos vėl sustojo. Atėjus naujai administracijai valdžiai JAV, atrodė, kad ta šalis ims, imsis taikyti kitokius metodus. Ir kad lab, ir dabar jungtinės valstybios linkusios labiau rinktis daugia, šalį, daugia šalio darbo metodą. Tai pažymi ir bendradarbiavimas prekybos rytyje. Tačiau, kaip jūs teisingai pastebėjote, atrodo, kad Prezidentas Obama per pirmus savo prezidentavimo metus e, sprendė aktualesnius, svarbesnius prioritetus, pavyzdžiui, klimato kaitos klausimai, Kopenhagos susitikimas. Ir atrodo, kad jis neturėjo laiko skirti reikalingo dėmesio ir politinio prioriteto Dohos dėryboms. Ir perinu prie pirmininko klausimo. Jungtinėse valstijose labai skeptiškai vertinamas Dohos darybų raundas. Bent jau remiuosi, tai sakau, bent jau remiantis vertinant tai, kas pasiekta iki šiol. Jungtinių valstijų verslas, ne tik žemės ūkio sektorius, bet pramonės sektorius, paslaugų sektorius ir ypač pre, prekes gaminantis sektoriai žemės ūkis ir pramonė mano, kad, jie, kad JAF labai daug atiduoda, labai daug e, paramos skiria ir kad nesulaukia, kad tai nesugrįžta jokiais mainais. Ir čia turime kalbėti apie prieigą prie rinkos ir kaip rinka uh, dalinasi Indija, Kinija ir Brazilija, tos trys didžiosios augančios ekonomikos valstybės. Ir čia turime kalbėti apie pramonę, apie tai, kokią pramonės šak, sritį užima jos ir žemės ūkio sritį. Ir čia vyksta dvi šalės konsultacijos tarp JAF ir tų trijų valstybių. Kiek žinome, pasiekta tam tikros pažangos, nors e, proveržio darybose dar nėra. Ar Europos Sąjunga čia galėtų tapti tam tikrų tiltelių jungiamąją grandimi? Kaip pirmininkas minėjo, mes bandėme tai daryti. Mes tai ir darėme kuomet pasiekėme susitarimo Liepos mėnesį, ypač dėl žemės ūkio kompromisinių pagrindų, ypač dėl sudėtingiausių aspektų uh, E, atskirų specialių garantijų taikomų besivystančiams valstybėms. Tačiau Junktinės valstijos mano, kad kylančios ekonomikos valstybės turėtų suteikti Junktinėms valstybėms didesnę rinkos, dalis ir kad, rinkos dalį ir kad JAF neturėtų už tai nieko mokėti, o Pavyzdžiui, Pietų Afrika ir kitos kylančios ekonomikos šalis mano, kad jos ir taip jau daug yra atsisakę, suteikę ir kad jos na, to nebenori daryti. Ar ES bando tiesti tiltus ir ieškoti kompromisų tarp šių dviejų požiūrių ir toliau taip darome? Ir Europos Sąjunga buvo to viso proceso varomąją jėga, kuris įvyko per pastarąjį laikotarpį. Bet aš bent asmeniškai manau, kad padėtis pasikeis, kuomet JAV vyriausybė ir Junktinių valstybių prezidentas imsis rimtai dirbti Dohos, ra, do, Dohos klausimų. Manau, kad tą pajus ir kiti PPO nariai ir taip pat darys. Ir manome, kad toks momentas jau netoli. Ponas Žado klausė, ar ES nesvarsto galimybės teikti kitokią naują darbo tvarkę pasaulio prekybos organizacijoje, kad ta organizacija pasirinktų kitą kryptį. Nemanau, kad tai įmanoma ar apsimoka nei, iš esmės nei politinių požiūrių. Visų pirma, niekas dar nenurašė Dohos raundo, nežiūrint visų kilančio bejonių. Manau, kad. Man atrodo, kad nei vienas pasisakiusių ministrų konferencijoje nesakė, nesiūlė atsisakyti Dohos ir nieko nebedaryti jos klausimų. Uh, Taigi nemanau, kad kas nors norėtų na, skleisti šią nepopuliarią mintį. O prekių, šių prekybos liberalizavimas bei lais paslaugų liberalizavimas, paslaugų sektoriaus liberalizavimas yra pagrindinis PPO tikslas. Neįsivaizduoju, dar PPO, kuo dar PPO galėtų užsiimti, kur ji dar galėtų būti naudinga. Uh, Aš žinau, kad yra daugybė kitų klausimų, kurie buvo svarstomi anksčiau ir jie net buvo darbo tvarkėje. Pavyzdžiui, kalbant apie investicijas, viešuosius pirkimus. Taip pat kaip labiau atsižvelgti į aplinkosaugos klausimus, užimtumo klausimus. Bet tai yra sritis, kuriuose besivystančios valstybės nelabai dalyvauja. Besivystančios valstybės mano, kad PPO svarbiausias tikslas - liberalizuoti prekybą prekėmis ir paslaugomis, o Europos Sąjunga dar taip pat siekia toliau liberalizuoti tarptautinės taisyklės. Ir manau, kad čia atsiranda realus politinis šansas įtraukti organizacijos narės į tą veiklą. Taigi, aš apibendrindamas noriu pasakyti, kad nematau kitos alternatyvos, o kaip tik tai toliau dirbti dohos klausimų, stumti tą darbo tvarkę priekin ir siekti užbaigti tą dėrybų raundą. Taip pat reikia pasakyti, kad pasiekta pažangos dėl prioritetinių susitarimų tarp su ES, kitomis organizacijos narėmis. Paskutinis klausimas, kuris buvo aptartas, tai komisijos ir parlamento bendradarbiavimas. Kaip matote, šiuo metu uh, šiais klausimais laikinai rūpinasi ponė Ferrero Waldner. Ji dabar eina prekybos komisaro pas pareigas iki tol, kol bus paskirta ta komisija. Ir, kaip žinome, ponas Deguch tai yra paskirtasis komisaras atsakingas už šios klausimus. Ir, kai jis bus patvirtintas, kaip ir jo pirmtako atveju, Jis nuo pat pradžių, man atrodo, sieks palaikyti gerus santykius su Europos parlamentu. Ir aš manau, kad reikia prisiminti šią Lisabonos sutartį, kuri numato bendrą sprendimų prieimimą daug didesnėme skaičiuje sričių nei iki šiol. Ir mes generalinio, prekybos generalinio direktorato darbuotojai darysime viską, ką galime, kad kuo geriau jūs informuotume jūs ir atsakytume visus jūsų klausimus. Ačiū. Um, uh, thank you, uh, Peter. Ačiū, mm, Piterė. Tiesiog norėčiau pakomentuoti jūsų mintis dėl JAV. Pirmiausia, kalbėjote apie dėrybas ir apie pernelik didelės nuolaidas. Taigi geras dėrybininkas visada turi tiek pasiūlyti, kad sulaukti tinkamos reakcijos. Jūs žinote, kad e, amerikiečiai pakankamai vėlai įstojo į įvykius Urugvajuje ir kaip jūs sakote, buvo pasiektas tas vadinamas uh, uh, Blero rūmų susitarimas, nors pats Tony Blairas su tuo mažai ką bendro turi. Taigi dabar pradėsime e, uždarą posėdį ir jame gali dalyvauti tik koordinatoriai, e, nariai turintys įgaliojimus, e, asistentai, teisinė tarnyba bei kiti asmenys turintys atitinkamus įgaliojimus. Visus kitus prašau palikti salę. Kol uh, žmonės išeina, uh, pasakysiu, jog patvirtintas uh, JAF atstovas prie ES. Tikrai būtų gerai, jei sekretariatas jį pakviestų į mūsų komitetą atvykti padiskutuoti. Be to, kitų metų pradžioje planuojame vykti į Braziliją. Uh, Taigi būtų naudinga paprašyti Brazilijos ambasadorių atvykti pas mus. Tai tokio, tokia trumpa informacija, kol salė neaptuštės.